Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, pradedame posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolai yra išdalinti. Ar kas nors turi pastabų? Matau, kad ne. Tai tuomet protokolai tvirtinami. Pagal darbo tvarkę dabar mes turėtume nagrinėti rezoliuci šešis rezoliucijos projektus dėl Gvinėjos.